Ačiū, pane pirmininkė, parlamento nariai. Labai ačiū už galimybę susitikti su jumis šiandieną ryte ir aptarti neseniai agentūros paskelbtą ataskaitą, kuri parengta remiantis 33 straipsnio antra dalimi ir panalizuoti, kaip jungtinių tautų negalių teisės konvencijos 33 straipsnio antros dalies reikalavimai vykdomi Europos Sąjungoje. Nes jūs žinote, kad mes turėtume ir prižiūrėti, kaip vykdoma konvencija. Nuomonė. Pagal nuomonę analizuojama Junktinių tautų konvencija, jos 33 straipsnio antros dalies įgyventinimas ES kontekste. Analizuojami teisiniai klausimai, visa priežiūros struktūra. Tačiau a, pats praktinis priežiūros a, mechanizmas turi būti toks, kad lengva būtų dirbti darbą ir reikia galvoti kokia kryptimi. Aišku, nuomonė parengta prašant Europos parlamentui, o konkrečiai jūsų komitetui. Agentūra džiaugiasi, kad gali prisidėti savo te, žiniomis teisėje, analizuojančiai aktualų klausimą. Mes ypač džiaugiamės, kad nuomonė mm, padės rengiant ECRPD pranešimą dėl tolesnių darbų. Žinote, kad komitetas paskelbė praėjusi rugsėjai savo dokumentą. Jūs žinote, kad jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencija labai aktuali, peržiūrint neįgaliųjų teisės. Tie, kurie kenčia nuo negolios, yra lygiai tokie patys piliečiai kaip ir kiti ir turi turėti lygias galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime. Ir konvencijos nuostatos turi tapti realiomis neįgaliesiems suteiktomis galimybėmis. Kita vertus, toks uždavinys reikalauja, kad visi pasiraitotume rankoves, bet svarbiausia e, vaidmenį turėtų atlikti Europos Sąjungoje institucija, kuri e, tiksliau e, priežiūros struktūra, kurios uždavinys padėti įdėkti konvencijos nuostatas ir prižiūrėti, kaip jos veikdamos. Dabartiniu metu tai yra mūsų agentūra. Ir dabar norėčiau <clears throat> Jums pateikti keturis pavyzdžius, kurie mūsų agentūros nuomonę neužtikrina uh, dar visiško konvencijos nuostatų įgyvendinimo. Pirma, teisinis priežiūros struktūros pagrindas. Tam, kad e, jis būtų aiškus ir skaidrus, mūsų agentūros nuomonė ES oficialiajame leidinyje turi būti paskeltas dokumentas, kurime būtų nurodytas e, aiškus teisinis pagrindas. Formosgi gali būti labai įvairios. Galima peržiūrėti, pavyzdžiui, galiojantį elgesio kodeksą, kuriame daug dėmesio skiriama pagrindiniams centrams ir komitetui. Kitas variantas tai tarp institucinis susitarimas. Ir trečias variantas galėtų būti atskiras sprendimas, kuris išaiškintų tam tikrus e, priežiūros struktūros funkcionavimo elementus. Vienas iš dalykų, kurį galėtų teisės aktas paaiškinti, tai pačios priežiūros struktūros sudėtis. Kaip jūs žinote, dabartiniu metu struktūrą sudaro keturios organizacijos - Europos parlamentas, ombudsmenas, mūsų agentūra ir Europos neįgaliųjų forumas. Pagmatinių teisų agentūra ir ombudsmenas šioje struktūroje gali būti vertinami kaip atskirai funkcionuojantis nepriklausomi elementai. Dar vienas svarbus struktūros sudėties elementas atspindi Paryžiaus principus reglamentuojančius nacionalinių žmogaus teisų institucijų steigimą ir funkcionavimą, pluralizmą, įvairių suinteresuotojų pusių įtraukimą į priežiūros procesą. Kad e, būtų gerai atspindėtos visos tos įvairios visuomenės grupės, kurios susijusios su konvencijos įgyvendinimu, vienas iš elementų būtų įsteigti konsultacinį patariamąjį komitetą, per kurį priežiūros struktūra galėtų konsultuotis ir a, diskutuoti su įvairėjomis suinteresuotomis pusėmis. Dar vienas elementas tai yra tokios priežiūros struktūros uždaviniai. Galima būtų išskirti tris sritis, kuriuose reikia dirbti - sklaida, apsauga ir priežiūra. Ir mūsų agentūros nuomonė pagrindiniai šie trys elementai turėtų būti tikslinami teisinių priemonių pagalba. Kai kalbame apie sklaidą, tai yra labai įvairių veiklos sričių, kuriuose valstybės narės jau veikia, pavyzdžiui, mokymai, pajėgumų stiprinimas, galiuojančių teisės aktų peržiūra įvertinimas, suderinamumas su konvencijos nuostantomis ir mm, parama įgyvendinant konvenciją. Ant toliau, kai kalbame apie apsaugą, tai galima išanalizuoti skundus, suteikti galimybę vykdyti mokslinius tyrimus, rinkti duomenis. Dar vienas svarbus dalykas - tai atlikti tyrimus savo iniciatyvą ir toliau skelbti ataskaitas dėl konvencijos įgyvendinimo. O kalbant apie priežiūrą, vėlgi šiuo atveju labai svarbu vaidmenį vaidina duomenų rinkimas ir jų analizė, palyginamųjų rodiklių nustatymas tam, kad būtų galima įvertinti, kaip gerai yra įgyvendinamos konvencijos nuostatos, o gal jos nepakankamai gerai įgyvendinamos ir viskas stovi vietoje. Svarbiausias dalykas, kad priežiūros struktūra tikrai labai aktyviai galėtų veikti, teikti alternatyves period, nuolatintos ataskaitas apie konvencijos įgyvendimą. Tie keturi pagrindiniai mano išvardinti elementai yra neatsiejami nuo uždavinių, kuriuos reikia atlikti ir neatsiejami nuo finansavimo. Nes jeigu norime, kad priežiūros struktūra veiktų tinkamai, reikia užtikrinti jos finansavimą. Apie tai kalbėjo ir RPCDE komitetas kada svarstė ES konvencijos įgyvendinimą ES. Ir e, teisės aktai labai aiškiai galėtų nurodyti a, e, uždavinius, kuriuos reikia atlikti. Mūsų agentūros nuomonė reikia pagalvoti, ar tai būtų kažkokie papildomi uždaviniai, a, e, kurie tektų toms valstybėms narėms, kurios dalyvauja struktūroje, ir ar reikėtų jų atlikimui skirti papildomo finansavimo. Taigi tolesni žingsniai. Nuomonėje yra daromos išvados ir e, nurodoma, kaip komitetas vertina ES įgyvendinamą konvenciją. Greta vertinant ir priežiūros procesą. Reikia pasakyti, kad iš tiesų yra labai skirtingos susijusios pusės, su šiuo procesu ir mes manome, kad nuomonėje išreikštos mintis padės e, suformuluoti tolesnės rekomendacijas dėl konvencijos įgyvendinimo ir ypač jos 303 straipsnio įgyvendinimo. Tam, kad mes nepažeistume nuostatų, kad būtų vadovaujamasi komiteto nuostatomis ir, priežiūro, ir rekomendacijomis dėl priežiūros, mes turime patys galvoti apie e, tvirtą priežiūros struktūrą Europos Sąjungoje. Ir tai parodys, kad Europos Sąjunga labai rimtai ver, e, žiūri į savo prisimtus įsipareigojimus žmogaus teisų srityje nes be valstybių narių, kaip jūs žinote, ES prisijungė prie žmogaus teisų konvencijos. Todėl dabar turime labai gerą galimybę aiškiai parodyti, kad ES yra pasirengusi a, tvirtinti, priimti priemonės, kurios užtikrins a, konvencijos įgyvendinimo priežiūros darbą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar žodis Marekui Pliūrai. Prašom žodis Jums. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Dziękuję. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pagrindinių teisių agentūrai už pareikštą nuomonę. Norėjau su jumis pasidalinti savo asmeninių keletų pastabų ir kolega Adam Post taip pat pritarė joms, bet jis dabar lankosi New York'e su darbo vizitu. Mes šiek tiek esame nusivylę tą studiją. kuri buvo parengta prašant parlamentui. Europos uh, pagėdavimai buvo labai, ES pagėdavimai buvo labai aiškiai išdėstyti, o studijoje, manau, trūksta analizės dėl to, kokį vaidmenį turi vaidinti Europos parlamentas. Studijoje, be kita ko, nekalbama apie lybę, petį ir kitų komitetų vaidmenį. E, kai kalbama apie atstovavimą Europos parlamentui išorėje. E, šeštas ir 26 punktai, pavyzdžiui, yra tie, kurie iliustruoja tą tokį šiek tiek lengvabūtišką požiūrį į Europos parlamento vaidmenį. Norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas yra priėmęs vidaus sprendimą ir būtent jis sprendžia, kokias funkcijas vaidina parlamento komitetai vienoje ar kitoje srityje. Tad kodėl visiškai savavališkai E, studijoje yra pasakyta, jog komitetų e, skaičius ar kitų parlamento organų skaičius įtrauktas į šią sritį turėtų būti apribotas. Studijoje susitelkiama prie agentūros vaidmens labiausiai. Man ji labai patinka, bet tai nėra geras požiūris. Tiek Adam Kosa, tiek aš mes laikomės šiek tiek kritinio požiūrio jūsų studijos atžvilgių. Dėkoju. Thank you. Uh, I'll give the floor. Ačiū. Dabar ponė Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė. Na ir aš dėkoju pagrindinių teisų agentūrai už jos pateiktą nuomonę dėl to, kaip ES lygmenių turėtų būti organizuojama neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimo priežiūrą, kas turėtų dalyvauti e, e, toje ES struktūroje. Na, čia šiuo atveju e, pritariu kolegai Pliurai, Ir turiu pasakyti, kad na, pagrindinių teisų agentūros pateikta nuomonė, ypač dėl Europos parlamento vaidmens ES priežiūros struktūroje, na, mane šiek tiek glumina ir aš tikrai negalėčiau sutikti ir pritarti. Kaip agentūra žino, Europos parlamentas tikrai nemano, kad Europos komisija ir taryba turi nuspręsti dėl Europos parlamento vaidmens toje E, e, priežiūros struktūroje ir tai mes išreiškėme jau savo 2015 metų gegužės 20 dienos priimtoje, gegužės 20 dieną priimtoje e, rezoliucijoje. Iš tikrųjų, mano įsitikinimu, Europos parlamentas kaip pilnateisis Europos Sąjungos struktūros narys turi teisę pats nuspręsti dėl savo darbo organizavimo ir kurie Europos parlamento e, komitetai e, turi dirbti ir atstovauti toje ES struktūroje dėl neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimo. Ir iš tikrųjų mes tą aptarėm ir nusprendėm, kad tai neturėtų būti tik tai tik komitetas, kad tai yra ir užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, ir tai yra ir uh, e, lybė komitetas. Ir manau, kad na, mes ir toliau patys nuspręsime Europos parlamente, kas yra toj e, ES struktūros e, grupėje. E, na, tiek trumpai galėčiau pasakyti, dar kartą apgindama, kad Europos parlamentas yra savarankiška struktūra ir pati sprendžia, kas atstovauja, kokie komitetai e, e, atstovaus toj tai ES struktūrai dėl neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimo. Ačiū. Thank you. I give the floor to Madam uh, uh, Kuneva. The floor is yours. Ačiū. Ευχαριστώ πολύ. Toliau kolegė Kuneva. Pone Stikins, kolegos, aš visų pirma norėčiau pasveikinti e, jūsų organizaciją už atlikus tiek daug darbo. Kartais jį paskelbė labai įdomių dokumentų. E, ir aš norėčiau sužinoti, kodėl mes kartais į tuos dokumentus nekreipiam dėmesio. Savo ruoštą aš irgi norėčiau išsakyti savo nuomonę. Uh, apie teisės aktus. Mums pateiktas šiandien dokumentas iš esmės e, kartoja tai, kas savaime suprantama. Deja, aš sakau, tai daro, nes tai, ką daro Europos parlamentas, o ir kasdienėme gyvenime e, matome, kad ES, komisija ypač ir taryba paprašytos įgyvendinti tikrai socialinę politiką, stengiasi uh, e, aktualės apeiti. Tiesiog stengiasi tas temas aptakiai nagrinėti. Neturėtumėm su tokiom aplinkybėm susidurti. Nereikėtų sakyti, kad tai yra kažkas naujo, kai yra priimamos tarptautinės konvencijos, kurias pasirašo ES, negalėtume sakyti, kad jos yra visiškai naujos ir uh, E, mums nepažįstamos, o visą kitą turim, paliekame valstybėms narėms. Matome, kad nėra įmamasi jokių žingsnių, kuriais valstybės narės būtų priverčiamos eiti teisinga kryptimi, kad priimtų e, būtiniausias priemonės. Bijau, kad Europos komisija neįsipareigos priimti jokių rimtų teisės aktų tą temą. Ir aš galėčiau pasakyti, kad komisijos pozicija yra, švelniai tariant, um, dvi veidė. Kai kalbam apie fiskalinę politiką, Europos komisija daug ko neveikia. Bet dabar mes kalbam apie žmogaus teisės. Problema susijusia su žmogaus teisėmis. Ir išgirstam labai daug administracinių pasiteisinimų. Iš esmės norima pasakyti, kad bendra politika negali būti įgyvendinta. Todėl iškyla rizika, kad Junktinių tautų konvencija bus įgyvendinta e, tik tai laisvanoriškų pagrindų ir ji liks tik tai turtingesnių ES valstybių narių rankose. Teisė priimti privalomus teisės aktus Europos Sąjungoje, reikš, kad turėsime sukurti teisės aktus, kurie ne tik susaistys valstybės narės ir privers jas imtis būtinų žingsnių ir priemonių. Lygiai taip pat turėsime kalbėti apie skirtingas veiklos rūšis, kurios įeina į Europos E, priežiūros struktūrą. Tai turėtų egzistuoti, tai turėtų būti sukurta. Pavyzdžiui, kai kalbama apie kompetencijas, apie tai, kokios valstybės narės dalyvaus, kaip galėsime įtraukti daugiau neįgaliųjų. Aš manau, kad yra pakankamai aišku, kad reikia daryti spaudimą kad užtikrintume, kad teisės aktų iniciatyvas Europos komisija kels, teisėkuros iniciatyvas komisija kels. Taip pat aš manau, kad kalbant apie pagrindinės teisės, būtina pabrėžti, kad reikia kiekvienoje vyriausybėje rasti kontaktinių asmenų. Be to, turime sukurti nepriklausomą mechanizmą užtikrinantį, kad, kad ir kas būtų įkurta nacionalinių lygmenių pagal konvenciją, būtų e, įgyvendama visoje ES visose valstybėse. Bet aš, e, man kilo klausimas, kaip tokios valstybės kaip Graikija, kur socialinės paslaugos ir kitos e, sritis susijusios su neįgaliųjų teisėmis e, buvo paukotos biudžetinės drausmės labui, biudžetinio taupimo labui. O jiegi mums primetė labai e, griežtos ES sukurtas fiskalinės priemonės. Būkim nuo širdus, kolegos. Konvencija apie, konvencija skirta neįgaliesiams žmonėms kaip ir kitos panašios konvencijos, kurios yra skirtos žmogaus teisėms apginti, nebus niekada įgyvendintos tol, kol nepažabosime, nesustabdysime tos pražutingos mm, biudžetinės drausmės politikos. Negalime kalbėti apie vienodą teisės aktų įgyvendimą visoje ES, kai egzistuoja tokie didžiuliai skirtumai tarp e, valstybių narių ekonomikų. Baigdama labai trumpai pasakysiu. Dar viena tema, man atrodo, labai svarbi. Europos įgyvenimo bazėje, e, e, atsiprašau, Europos priežiūros struktūroje yra sakoma, kad interneto svetainės turėtų užtikrinti, kaip kontroliuojamas konvencijos įgyvendimas. Jos turėtų atspindėti, kaip įgyvendinama. Aš sakyčiau, kad reikėtų sukurti tam tikrą tarsi prototipinę interneto svetainę, kuri būtų e, įskaitoma, suprantama ir negaliesiems. Mes, nes, mes e, negalime kurti tokių interneto svetainių kaip kitos Europos institucijos. Žmonės prastai matantis e, kitų e, institucijų svetainių negali skaityti. Visa informacija turi būti pateikiama visomis ES kalbomis ir pavydalais, kurie tenkina negalių žmonių poreikius. Aš jau tą esu sakiusi, bet dar kartą pakartosiu prieš baigdamas šiandienos pasisakymą. Šio puikaus dokumento Junktinių tautų konvencijos įgyvendinimas, mano akimis, yra gyvybiškai svarbus Europos Sąjungai. Jeigu ši konvencija nebus e, visuotinai, vienodai visose ES valstybėse narėse įgyvendinta, tai mes paukosim neįgaliųjų teisės. Sukursime ekonomiką, kuri kenks žmonėms ir jų teisėms. Bet jeigu mums pavyks iš esmės įgyven, ir iš tiesų įgyvendyti tą konvenciją, tai mes galėsime sakyti, kad žengėme svarbų žingsnį prieki link tikros socialinės Europos. Ačiū. Ar kas nors iš komisijos yra? Joana Toma. Gal norit pakomentuoti tą griežtą kritiką, kurią išgirdote? Mano kolegių čia yra ir jos tą padarys. Uh, much, labai ačiū, ponė pirmininkė, ir labai ačiū uh, už. Uh, pasisakiusiuosius apie ES struktūrą. Mes viską atkreipiam dėmesį. Deja, deja, šios ryties ekspertai šiandien negalėjo ateiti, nes aš, kaip jau sakiau anksčiau, jos išvažiavo į New Yorką, į šalių konferenciją, todėl mes pasirūpinsime, kad jūsų komentarai būtų perduoti jiems ir kad juos, juos būtų atsižvelgta toliau dirbant. Ačiū. Pone Stikins, ar jūs norėtumėt ką nors pridurti po šios diskusijos? Prašom. Um, labai ačiū. Taip pat labai ačiū už komentarus. Ponios Kunevos pastebėjimas dėl interneto svetainių. Interneto svetainėje priežiūros struktūra jau yra sukurta. Šiuo metu ji e, į pagrindinių teisų agentūros puslapį yra įtraukta, bet e, tai yra bendras e, priežiūros struktūros puslapis. Dėl e, prieigos prie svetainės galiu pasakyti, kad ji yra teigiama ir ženklų kalba. Brailio e, raštu ir mes tenkiname visus nustatytus standartus. Jeigu jūs manote, kad yra elementų, kurių jūs negalite dar gauti, tai praneškit mums ir mes pasistengsime viską padaryti ir pakeisti. Taip pat, e, kalbant apie tai, kokia, teis, kokia sistema yra, kaip sustruktūruota tai yra priežiūros struktūra. struktūra Esmė yra, kad turime aiškiai apibriežti struktūros uždavinius, jos sudėti, jos veiklos rūšis, ypač galvojant apie kai kuriuos e, struktūros sudėties kur, pasikeitimus, kurie įvyko po to, kai taryba 2012 metais iš pirmą kartą patikrino, patvirtino šį sprendimą. Todėl kitų komitetų įtraukimas, įskaitant jūsų komitetų įtraukimas į struktūrą, reiškia, E, kad reikia atnaujinti ir teisės dokumentą, teisės aktą. Tai darydami mes jokių būdų nesikišime į parlamento nepriklausomybę, jos jai netrukdysime, bet ši svarbi institucija, kuriai tenka svarbus vaidmuo, e, turi dirbti vadovaudamas į teisinių aiškumų ir tvarumu. Tai yra parlamento darbo pagrindas siekiant konvencijos e, įgyvendinimo ir įgyvendinimo stebėjimo. Ačiū. Well, usually... Dėkuoju. Paprastai diskusijų metu nesielgiam taip griežtai ir nekomentuojam taip kietai panašių temų. Na bet žvelgim tolyn, ieškosime kitų kontaktų ir galimybių diskusijai. Ačiū visiems, kurie dalyvavo nagrinėjant šį klausimą. Ir dabar šešioliktasis darbo tarkis klausimas. Struktūrinių reformų paramos programos e, laikotarpį 2017 metų. 17-20 metų tiksliau laikotarpį. Ar ponia Makarti yra čia? Kvieščiau jūs pasisakyti tuo met, kad pristatytumėte mums šias reformas. Regis nieko nėra, ar ne? Niekas negali pristatyti šio klausimą. Mm-hmm. Okay, then we'll give the floor to the rapporteur. Kitas žodis. Pranešėjui, ponui Čiabasogor, prašau. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad buvo paskelbtos specialinis rekomendacijos susijusiu Europos RMS, semestru ir ten kalbama apie socialinius ir užimtumo reikalus. E, siekiama paskirti viešuosius finansus reikiamams rytims, taip pat kurti tinkamą verslo aplinką. Tai yra labai svarbu gyvendinant struktūrinės reformas. E, komisarė Taisen sakė Europos parlamente, kad tik e, įvertinant socialinius aspektus, jūs integruojant į ES politikas, mes galėsime sukurti tinkamai socialinę Europą. Reformų poreikis jaučiamas labiau negu kada nors anksčiau, nes ekonomikos augimas auga, e, skaitmeninė revoliucija e, vis dažniau išstumė darbuotojus iš tradicinių darbo vietų, visą tai yra iššūkiai tačiau turime pasinaudoti ir naujomis teikiamomis progomis tinkamai reformuodami rinkos reguliavimą ir savo švietimo sistemą. Tai štai, Europos struktūrinių reformų paramos programų sudarimas ir tinkamo biudžeto e, skirimas toms reformos būtų puikų žingsniai pirmin. Kai kurios valstybės narės e, bent jau užimtumo ir socialinės politikos rytyje tebe išlaiko kliūtis e, investavimui į, į daraugiškų darbo vietų kūrimą ir į, į, į, į plėtrą apskritai. Valstybės narės, kai kurios nu, turės galimybę daugiau pasinaudoti šiomis paramos programomis. Jeigu pas, pamėčiau savo šalį Rumuniją, ten administraciniai gebėjimai yra nelabai išvystyti. Jeigu pasižiūrėtume struktūrinių fondų panaudojimą, tokia parama buvo mums paskirta ir aš manau, kad tų fondų įsisavinimas siekia gal 70 procentų 7-13 metų laikotarpiui. Ir tiesiog e, ne, nebuvo panaudoti tie vertingi resursai ir laikas plėtrai. E, mes matome saligiškumą susijusiu struktūrinėmis reformomis bei turimų lėšų panaudojimu. Mes e, manau, kad būtina tinkamai parengti programas, nevėluoti atliekant šiuos darbus ir kol kas to laiko mums paskirtų yra nedaug. Mes taip pat norėtume pateikti klausimų Europos komisijai, jeigu kas nors mūsų klausytų dabar e, siūlymas yra pakankamai kompleksiškas. Ir Europos semestro procesas ir makroekonominis požiūris yra nagrinėjimas tam pačia dokumente. Tad mes norėtume paklausti Europos komisijos, kaip bus dalyjamas į atsakomybę e, susijusią su fondų skirstimu ir gyvendinimų programų. E, e, Mes norėtume, kad ne tik centrinės vyriausybės užsimtų tų programų administravimu, kaip ši problema bus sprendžiama. Ir valstybėms reikalinga techninė pagalba, kuri teikiama iš struktūrinių fondų. Ar bus finansuojama panaši veikla dabar ir kaip išvengti dvigubo finansavimo, kad valstybės negalėtų lėšų naudoti nepagristai. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Iš tikrųjų, komitete e, dabar pagal analogiją su žodžiu Brexit matome, kad įvyko exit, trūksta žmonių mūsų salėje. Gal ponia Hargin yra salėje, kuri atstovautų ALDE frakcijai. Prašom, žodis jums, kolegė. Na taip, exit iš tikrųjų yra įvykę. Aš Šyrit tikėjausi išgirsti komisijos pristatymą, ponė pirmininkė, ir norėjau užduoti klausimų. Aš esu naujas žmogus dirbantis prie šio klausimų. Aš perskaičiau dokumentus, peržvelgiau juos ir manau, kad tai yra pozityvų žingsnis teisinga linkme. Valstybės narės gali visą laiką prašyti e, dalytis patirtimi, gali prašyti techninės pagalbos ir panašiai, kaip sakė kolega Sogor. Kai kuriuose srityse, kai kurios valstybės narės yra pažengusius daugiau, bet aš manau, kad e, atsiras progų visoms valstybėms narėms, kai kurios rytyje pasinaudoti, šių, e, pasinaudoti šiais siūlymais. E, be abejo, mes kalbame apie masto ekonomiką, mes komitete dažnai kalbame apie geriausią praktiką ir patirties ėmimas iš tos geriausios praktikos. Tačiau būtina buvo visą tai formalizuoti. Aš sutinku su kolega Sogar ir džiugu pasakyti, kad socialiniams ir užimtumo klausimams buvo skirtas nemažas dėmesys. E, e, iš tikrųjų, prieš, la, labai jau netrukus bus sprendžiama dėl to, ar Junktinė karalystė lieka Europos Sąjungoje. Tikiuosi, kad sprendimas bus priimtas likti Europos Sąjungoje. E, iš to reikės išmokti svarbes pamokas, jeigu Europos Sąjungoje žmonės matys e, socialinės Europos viziją, matys, kaip įgyvendinami priimti sprendimai ir kaip jie jiems yra naudingi, tai tuomet jie jaus prieraišumą Europos Sąjungai, lojalumą jai ir nenorės jos palikti. Tai štai, aš norėčiau sakyti dar savo vieną paskutinį komentarą, mes kalbame apie struktūrinės reformas. Ir aš paprastai visada išgirdusi šią savoką labai atidžiai klausausi, nes noriu išgirsti, ką žmonės e, sako, kalbėdami apie tai. Aš kalb... sakyčiau, kad požiūrė yra du, dvi politinės perspektyvos dėl struktūrinių reformų. Ir dažnai sulaukime dviejų skirtingų atsakymų. Be abejo, aš manau, kad visi sutinka su tuo, kad struktūrinės reformos mums yra reikalingos, bet ne visada kalbame visi apie tą patį, ne tą patį turime omeny visi, tai sakydami. Na, Atleiskite, kad mano žinios šiuo klausimu yra šiek tiek ribotos, tačiau, kaip jau sakiau, tikėjausi čia pamatyti Europos komisijos atstovus ir užduoti jiems klausimus, kad žinią savo pagilinčiau, bet jų čia nėra. Bet e, tiesiog noriu pasakyti, kad džiaugsiuosi galima dirbti toliau su pranešėju panu Sogor. Okay, uh, Kolega Pirinski pakeičia, pavaduoja savo kolegą. O gal komisijos atstovų dar išklausysime prieš jūsų pastabas. Ir paskui kitiems kolegoms dar leisim pasisakyti. Mm. Kolegė Makartį, regis, pasirodė mūsų posėdėje. Leisime jums patogiai įsikurti, skirsime tą minutę laiko ir išklausysime jūsų įvado. Tad galite kalbėti, kai tik būsit pasiruošusi. Uh, ačiū, pana pirmininkė, labai ačiū, kad pakvietėte mane atvykti į posėdį ir pristatyti struktūrinių reformų rėmimo programą. Be jokios įžangos perėsiu tiesiai prie reikalo. Pristatysiu pasiūlymą, kurį teikiame praėjusiu metu lapkritį komisija patvirtino pasiūlymą dėl struktūrinių reformų remimo programos, kuri, turi, kuri įtraukiama į Europinio semestro dokumentų paketą. Šios programos tikslas padėti geriau įgyvendinti valstybėms narėms struktūrinės reformas tose srityse, kuriuose susidarė įgyvendinimo spragos. Ypač struktūrinės reformos yra aktualios vertinant jas pagal šalims skirtas rekomendacijas. Tačiau šalims skirtos rekomendacijos nėra vienintelis dalykas, kuris siejamas su struktūrinėmis reformomis. Pagal paramos programą numatoma valstybėms e, narėms teikti techninę pagalbą, perkeliant ir įgyvendinant ES taisyklės, kad būtų išvengta pažeidimo procedūras ir sritis apimamos labai įvairios. Tai yra ir kapitalų rinkų sąjungos sritis, ir energetikos sritis, bet jau atsižvelgiant į šalims skirtas rekomendacijas. Parama, kurio, apie kurią mes galvojame, tai būtų tikslinė kiekvienai valstybei nariai pritaikyta parama, kuri teikiama jai paprašius, tam, kad būtų galima sustiprinti administracinius valstybės narės pajėgumus. Pagal mums suteiktus įgaliojimus mes ne tik galime toikti tokią paramą, tai yra paramą struktūrinių reformų įgyvendinimui, bet taip pat galime valstybėms narėms padėti veiksmingai įsisavinti struktūrinių fondų lėšas. Kalbant apie laikotarpį, tai programa apims keturis metus nuo 17 iki 20 metų ir numatoma, kad viso bendra paramos suma sudarys 142,8 milijonų eurų. Toliau programos tikslas, pirmiausia, bendrasis programos tikslas, kuris nurodytas pasiūlyme, būtų toks - sustiprinti valstybių narių a, pajėgumus reikalingus struktūri, vykdyti struktūrinės reformas ir teisingai bei veiksmingai išnaudoti struktūrinių fondų lėšas. O jeigu kalbame apie konkrečius tikslus, tai tarp jų verta paminėti nacionalinių institucijų parama, kuri gali būti teikiama įvairiomis formomis. Tai gali būti techninė parama, kad valstybės narės galėtų tinkamai parengti reikalingų reformų planus ir pačias reformas. O dar vienas svarbus dalykas, kad reformos būtų įgyvendinamos integruotojų būdu. Todėl techninė parama specialiai kreipiama ir į šią sritį. Bet to parama apima tinkamos metodologijos parengimą ir geros patirties klaidą. Ir iš karto noriu pasakyti, kad pati geros patirties idėja nėra naujas dalykas. Tačiau dabar uh, Mes galvojame teikti paramą, kad valstybės narės ne tik susipažintų su gerąją patirtimi, bet galėtų pasinaudoti atskirais jos elementais, kurie tinka konkrečiomis jų sąlygomis. Na ir dar vienas sritis, kur parama teikiama, tai žmogiškųjų išteklių valdymo sritis. Kila klausimas štai koks. Taigi konkrečiai apie kokią paramą kalbame, kai sakome techninė parama pagal programą. Ta parama reiškia, kad bus teikiama pagalba labai įvairiais būdais valstybių narių institucijoms. Tai galės būti ir tiesioginė pagalba siunčiant mūsų specialistus, kurie išmano tam tikras konkrečias sritis, taigi komisija gali juos pasiūsti į valstybės narės, komandiruotę. Taip pat esame numatę renkti ir specialisto misijas. Jie vyktų į valstybės narės tam, kad nustatytų problemas ir padėtų valstybėms narėms pasirinkti geriausią tų problemų sprendimo būdą. Jeigu valstybė narė, pavyzdžiui, jau galvoja apie reformą, bet konkrečiai dar e, jos planai mm. nesutvarkyti, tai specialistai galėtų galės surenkti seminarus, kuriuose bus pateikiama žinių, galės teikti pagalbą konkrečioms vyriausybių įstaigoms. Pavyzdžiui, mes turime galvoje, kad atskirų sričių specialistai tokiu būdu ne tik konsultuos, bet tiesiog a, dirbs kurį laiką atitinkamose nacionalinėse įstaigose, na, pavyzdžiui, sakysim, mokesčių administracijoje. Ir tokia pagalba bus derinama su tarptautinių institucijų vykdomų darbui O tai aktualu tais atvejais, kada valstybės narės turi, pavyzdžiui, vykdyti ir tam tikrus tarptautinius įsipareigojimus. Tai reikš, kad mes išplėsime patirties perdavimą, nes, sakykime, tarptautinėme kontekste visi turime prisėmę svarbių įsipareigojimų ir reikia juos vykdyti. Dabar kokios rytis patenka į programą? Jų daug Aš jas visas skaidrėje išvardėjau, bet pavyzdžiui, fiskalinėme sektoriuje verta paminėti e, valdymą mokestinių sistemų, viešo administravimo reformą, e, teisingumo sistemos reformą, kova su sukčiavimu, kova su pinigų plovima, e, taip pat tokios reformos, kurios padėtų pagerinti verslo sąlygas, priekyboje, tai parama palankių vietos ir užsienio investicijų sąlygų sudarimui. Taigi, kaip matote, spektras visų temų yra labai platus. Beje, nepamiršta ir darbo rinka. Tai yra darbo rinkos sąlygų gerimas, socialinės atskirties mažinimas. Ir vienas iš elementų, kuris atsirado programoje, tai yra parama ir, ir fina, per finansinės priemonės. Kaip bus mobilizuojama parama? <clears throat> tai bus daroma paprašius valstybei nariai. Todėl noriu iš karto atkreipti jūsų dėmesį, kad nėra, ta parama nebus primetama valstybėms narėms. Jeigu valstybė narė pagėdaus, jį galės gauti paramą. Bet turės pirmą žingsnį padaryti piti. Kita vertus, mes parengėme gairias, kurios padės valstybėm narėm parengti paraiškas taip, kad jos būtų patenkintos. Yra trys tokie pagrindiniai dalykai. Aišku, pirmiausia, ekonominė tikslinimo programa, nes valstybės narės, kurios vykdo ekonominio spartvarkos programas, galės gauti pagalbą, pavyzdžiui, Kipras ir tokios valstybės narės galės tiesiai pasinaudoti techninę pagalbą tam, kad įgyvendintų savo ekonomikos pertvarkymo programas. Bet ir kitos valstybės narės turi galimybės pasinaudoti šią struktūrinių fondų paramos programą, kad būtų įvykdytos reformos pagal šalims skirtas rekomendacijas. Pagal europinę teisę galima bus teikti paramą taip pat ir kapitalų rinkų sąjungos rytyje, energetikos sąjungų uh, sąjungos e, srityje, bet reikės valstybėm narėm pateikti paraišką. Yra dar ir trečia sritis, kuri apima pačios valstybės narės inicijuotas reformas. Kaip taisyklė, tai yra e, aktualios valstybei nariai reformos, kurios turi būti e, įgyvendinamos pagal nacionalinius planus per tam tikrą laiko tarpą. Kai mes gausime iš valstybės narės e, paraišką, mes nebejotinai ją išanalizuosime, taikydami tam tikrus kriterijus. O mūsų naudojami kriterijai būtų tokie problemos sprendimo skuba. Pavyzdžiui, gal reikia viską padaryti per tam tikrą laiką pagal prisimtų struktūrinių reformų įsipareigojimus. Ir jeigu to laiko yra nedaug, tai tada valstybė narė galės teikti paraišką dėl skubos, skubios pagalbos. Bet to mes žinome, kad struktūrinių reformų įgyvendinimas yra gana ilgas procesas. Mes, aišku, įvertinsime problemos mastą ir valstybėms narėms, aišku, gali reikėti pagalbos labai konkrečioje srityje, na, pavyzdžiui, kaip plėtoti tvarę energetiką. Dar analizuosime socialiniams ir ekonominiams rodikliams ir valstybių narių gebėjimui pasiekti tam tikrų socialinių ekonominių rodiklių. Paprašius pagalbos bus vertinamas valstybės narės a, gebėjimas įsisavinti techninę paramą, nes a, jeigu valstybė narė neturi pajėgumų arba jos pajėgumai labai riboti, tai nėra prasmės teikti didelę techninę paramą. Dabar struktūrinių reformų rėmimo programos finansavimas. Jau sakiau, kad mes manome, jog bus sudarytas aiškus biudžetas, mes paprašėme 142,8 milijonų eurų. Visas tas biudžetas skirtas ketverių metų laikotarpiui Ir tai yra Europos socialinių fondų ir regionės plėtros fondų nepanaudotos lėšos, kurios buvo nukreiptos į centrinį nepanaudotų lėšų biudžetą. Taigi mes neprašysime, kad valstybės narės papildomus įnašus mokėtų. Mes panaudosime tą rezervą, kuris yra susidaręs ir tai bus lėšos paimtos iš centrinio techninės paramos biudžeto. Taip pat tikime, kad visos lėšos bus paskirstytos taip. Viena B kategorija 8,12 milijonų atiteks mums ir tai bus Europos socialinio fondo, Europos regionų plėtros fondo, Europos anglaudos fondo rezervai. Antroji kategorija lėšų 30,6 milijonai eurų. Tai yra Žemės ūkio plėtros fondo nepanduotos lėšos. Be to, be tų lėšų, kurios, kurias jau turime, mes galvojame, kad centrinis komisijos valdomas fondas taip pat bus peržiūrėtas. Kita vertus, pačios valstybės narės galės gražinti dalį joms skirtų lėšų iš socialinio fondo ar regionės plėtros fondo. Kaip tai galima padaryti? Pagal reglamento 25 straipsnį valstybės narės gali savo iniciatyva gali gražinti joms suteiktas lėšas, kad toliau lėšos būtų panaudotas tos pačios valstybės naudai. Tokia sistema egzistuoja ir taikoma toms, kurios valstybėms narėms, kurios vykdo ekonomikos pertvarkymo programą. Graikijos valdžia 15 milijonų eurų perkelia atgal į centrinį fondą, kad toliau būtų panaudotos tos lėšos techniniai paramai. Šiais metais Graikijos valdžia gražino 30 milijonų į struktūrinio reform, į centrinį techninės pagalbos biudžetą, kad toliau būtų galima jas naudoti jau pagal kitus tikslus. Taigi įmanoma gauti fondus ir paskiau paskiau dalį gražinti, kad būtų panaudota kitiems tikslams. Ta privilegija turėjo tik tos valstybės, kurio kurios vykdė ekonomikos pertvarkymo programą, dabar tokia galimybė galės pasinaudoti visos kitos valstybės narės. Kaip ta struktūrinių reformų rėmimo programa bus įgyvendinta? Ji bus įgyvendinama vadovaujantis ES finansinių reglamentų. O tai reiškia, kad mes įsivaizduojame, jog bus parengtos daugiametės programos pagal strateginius planus ir atitinkamai bus teikiama techninė parama siekiant konkrečių rezultatų vietoje. Bus vadovaujamas techninės paramos finansavimo prioritetais, kurie nustatyti tam tikrose sritise ir be to, be daugiamečių programų dar bus kreipiamas dėmesys ir į su finansai susijusius sprendimus. Taigi visa ta bendra suma 142,8 milijonai eurų bus panaudoti per ketverius metus, bet kiekvienais metais <clears throat> bus, aiškios, bus nustatytos aiškios sumos, kurios galės būti naudojamos techniniai paramai. Kaip jau sakiau, techninė parama uh, bus teikiama pagal valstybių narių paraiškas. Dabar mes negalime pasakyti, koks bus kiekvienų metų konkretus biudžetas, nes viskas priklausys nuo to, kaip veiks valstybės narės. Nes pavyzdžiui, pirmaisiais metais Graikija labai vangiai uh, naudojasi struktūrinių reformų rėmimo programa ir todėl bendras um, metinis biudžetas uh, ta, buvo gana nedidelis, bet jisai išaugo antraisiais metais, nes Graikija galėjo geriau įsisavinti lėšas. Dabar dar keletą žodžių apie veiksmų derinimą ir papildomumą. Aišku, kai kalbame apie techninę paramą, tai visi gerai suprantame, kad jau dabar techninė parama yra teikiama nes yra tokios galimybės numatytos įvairių fondų reglamentuose ir komisija teikia techninę paramą, kaip ir pačios valstybės ją organizuoja. Mesgi dabar norime atkreipti dėmesį tai, kad ši struktūrinių reformų rėmimo programa, kurią aš atstovauju, e, nors ir nauja, bet nedubliuos jau vykdomo darbo. Mes tiesiog bandysime išnaudoti dar nepanaudotas priemonės, o tam, kad nedubliuotume darbo, reikės užsimti veiksmų derinimu ir analizuoti, kaip mūsų programa gali papildyti e, techninę paramą teikiama pagal kitas programas. Todėl pirmiausiai su kitais komisijos tarnybomis ir valstybėmis narėmis patikrinsime, e, kokia techninė parama jau buvo suteikta sritise, kurios įtrauktos į mūsų programą. Tai padės išvengti dubliavimo. Ir svarbu šiuo atveju atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Mes sieksime sukurti pridėtinę vertę. Dar vienas svarbus mūsų pasiūlymo elementas būtų toks. Dažniausiai techninės, techniniai paramai skirt, tas biudžetas būdavo labai nedidelis, nes jis, e, su, jį sudarydavo lėšos gautos iš kitų sąjungos fondų. Mesgi dabar bandysime užtikrinti, kad mūsų teikiama techninė parama užtikrintų esamų spragų panaikinimą, nes daugelį sričių techninė pagalba jau teikiama, mesgi um, skirsime techninę pagalbą tais atvejais, kai nepakako anksčiau tokios paramos. O kad galėtume tai padaryti, mes parengėme veiksmų derinimo mechanizmą, tai yra komisijos vidaus sistema, kuri padės aiškiai matyti, kas jau atlikta o kur dar ir liko spragų. Ir veiksmų derinimas taip pat bus atliekamas atsižvelgiant ir į išorės veiksnius. Pavyzdžiui, ar valstybės narės gauna kokiu nors tarptautiniu organizaciniu pagalba, tai padės išvengti pastangų dubliavimo su tarptautiniu organizacijų vykdomu darbu. Norėtume atkreipti dar dėmesį į vieną dalyką. Techninė pagalba gali būti teikiama ne tik valstybei nariai paprašius, bet ir tada, kai valstybei nariai reikia pagalbos įgyvendinant struktūrinės reformas, už kurias atsako pati valstybė narė. Tokiu būdu subsidiarumo principas nebus pažeidžiamas. Taip pat tikimės, kad techninė pagalba, kurią mes suteiksime, bus naudinga. Mes to labai tikimės kad neatsidurtume padėtyje, kai gaminamos ataskaitos, kurias atspausinus iš karto galima padėti ant lentynos. Mes galvojame apie techninę pagalbą, kuri praktiškai duotų naudos valstybei nariai. Kitaip sakant, pakartosiu, pati valstybė narė bus atsakinga už vykdomą reformą mes tik tai jai padėsime. Taip pat šiame pasiūlyme yra kalbama apie vertinimą ir rodiklį. <clears throat> Žinoma, kai mes e, apie techninės pagalbos pašalinimą tam tikrose zonuose pradam kalbėti, pirmiausiai vertiname, kokia techninė pagalba yra suteikta, kad būtumėm tikri, kad tikslai yra pasiekti. Taigi vyksta nuolatinis stebėjimo procesas ir žiūrima, e, kas susitarta įgyvendinti ir kas iš tiesų įgyvendinta. Taigi tas, kas padaryta su kiekybiniais rodikliais, kuriuos mes turime programoje, apima nuo ekspertų suteikimą, mokymo veiklą valstybėse narėse, įskaitant seminarus – Taigi visi konkretūs rezultatai paminėti. Kokybiniai e, rodikliai apims atsiliepimus ir statinius, ir dinamiškus iš suinteresuotų subjektų. Turiu galvoje, kad reikės įvertinti paramos poveikį. Ką aš čia noriu pasakyti ir ką noriu pabrėžti. Uh, paramos teikimas čia nesibaigia. Mums taip pat rūpi ir įvertinimas. Ir tai yra labai svarbu, stengiantis užtikrinti, kad suinteresuotos šalis būtų patenkintos gaunama techninė pagalba. Taip pat norime suvokti, kaip techninė pagalba yra panaudojama, kad valstybėms narėms būtų padėta praktiškai. Taigi, mums įvertinimo dalis yra labai svarbi visame procese. Dabargi kalbant apie įvertinimą. Tai yra nauja programa. Mes numatome tarpinį įvertinimą 2019 metų vidury maždaug, o paskui e, laikotarpio pabaigoje yra numatytas ekspost vertinimas. Tai įvyktų 2021 metais. Taigi, kiek yra padaryta įgyvenant pasiūlymą? Šiuo metu pasiūlymą patvirtino Koreper. 28 gegužės tai vyko. Iškart po keletos techninių susitikimų e, su finansų konsultantų darbo grupėmis buvo šiek tiek pakoreguotas pirminis pasiūlymas. Taip pat pastebėjome, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pareikė savo nuomonę apie pasiūlymą kovo 3 dieną, o regionų komitetas savo nuomonę e, parengė balandžio 8 dieną. Dabar pasiūlymas yra Europos parlamento rankose. Regi komitetas yra už tai atsakingas, kaip ir keletas kitų komitetų. Mes planuojame kad su kitais parlamento komitetais dokumentas bus aptartas artimiausiais mėnesiais. Norėčiau šio pasiūlymo kontekste pabrėžti vieną elementą. Yra numatyta, kad finansavimas bus suteiktas iki 2017 metų sausio pirmosios dienos. Taip, bus paliktas ketverių metų laikotarpis programai įgyvendinti. Mums labai svarbu E, suorganizuoti techninę diskusiją apie šį pasiūlymą, kad užtikrintume, jog šio termino galima laikytis. Taigi, šiame kontekste aš šiandien ir esu pasirenkusi atsakyti jūsų klausimus, tuo tikslu čia ir atėjau, kartu su kolegomis, kurie man kairės, iš kairės sėdi. Tai yra kolegos, kurių kvalifikacija yra teisės srityje Ir dar viena kolegė yra iš biudžeto srities. Taigi, mielai atsakysim jūsų klausimus, kurių turbūt turite pagal šį pasiūlymą. You, <coughs> started... Dėkoju. Mes jau pradėjom nagrinėti šiek tiek klausimą prieš jums atvykstant. Tai reikštų, kad vėl nuo pradžių viskas turėsim prasidėti. Saraše Yra kolegų pavardės, kurie kalbės, bet grįžtų prie kolegos Šogor ir ponė Šoidrovus. Jeigu norėtumėte užduoti klausimų. Pone Harkin taip pat. Galbūt jūs norėtumėt kažką pakartoti, ponė Šokor. Prašau, žodis jums. Šokor, šokor thank you for your presentation. I, I have two questions mainly. The first is that... Uh... Dėkoju. <laughs> tai yra pasiūlymas susijęs su Europos semestrų procesu ir strateginių investicinių fondų. Klausimas pakankamai kompleksiškas, komisija bus darybos atsakomybė dar dėl tų fondų tinkamo gyvendinimo. Antra, kaip užtikrinsite, kad vietos ir regioninės administracijos sulauks paramos iš centrinių vyriausybių. Pone Harkin, jūs turbūt pastabų regis nenorite išsakyti. Na, pabaigoji diskusijos aš pasisakysiu. We'll Gutierrez. Kolega Gutierrez Pieto, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos ekspertams už jų pristatymą. Turiu visą eilę abejonių. nes palengvinti techninę pagalbą. Tikslas pats savaime yra puikus, tačiau yra daug dalykų, kurie turėtų būti sukonkretinti. Kyla visokiausių abejonių. Jeigu techninės pagalbos fondai yra E, nebetaikomi kitiems, kitų fondų kontekste, supaprastinimo labui. Gali atsitikti taip, kad regioninės struktūros patirs dar didesnių sunkumų gaudamos finansavimą. Ir taip pat bus sunkumų pagrysti tų lėšų naudojimą jeigu bus sukurtas e, techninės pagalbos fondas ref, politinių reformų labui, neteikiant tokių da, e, e, lėšų iš tokių fondų kaip kaimo plėtros fondas ar kitų fondų, mes nemanome, kad tai yra pati tinkamiausia priemonė, pats tinkamiausias sprendimas. Nes viskas, kaip aš sakiau, yra labai kompleksiška. Pačios, pačiose fonduose ankstesnio jų valdymo metu vyko daugybė pakeitimų. Taip, man atrodo, iš struktūrinių fondų ir Europos socialinių fondų nereikia išimti lėšų e, ir, tai, ir pavadinti juos e, techninės pagalbos teikimu, nes e, tikslas vis tiek tebelieka politiniai sprendimai, politinės reformos. Iš čia ir kyla ir politiniai klausimai. Kai kalbam apie fondus, kurių tikslas yra padėti valstybėms įgyvendinti struktūrinės reformas, jau seniai padarytam siūlyme buvo sakoma, kad krizinių laikotarpių e, tos struktūrinės reformos turi efektą dar labiau pagilinti recesiją. Valstybės, buvo sakoma, turės galimybę kompensuoti detamą struktūrinių reformų reformų pastangas e, gaunamomis papildomai lėšomis, kad piliečiai per nelik didelių sunkumų nepatirtų. Techninės pagalbos fondai turėtų būti mūsų manimų socialinės ir ekonominės pagalbos fondais, bet to, suma tuomet tų, tų fondų bus nepakankama. Ir čia iškyla problema. Mes norime peržiūrėti reformų koncepciją, nes daug piliečių pietų Europos valstybėse, kurios turėjo atlikti reformas, techninę pagalbą suvokia kaip reformas, kurios nuneigia socialinę valstybę, jos egzistavimą. Tad jeigu Europos komisija sukurs fondą, kurio darbas bus patarti valstybėms narėms, kaip vykdyti reformas, tai tai tikrai sulauks tam tikro pasipriešinimo. E, socialistų frakcija ir aš pats būtent taip ir galvojame. Reikia aiškiai apibriežti reformų koncepciją. Struktūrinės reformos ar reformos, kurios turi būti gyvendintos. Turi, tos reformos turi būti socialiai atsakingos, kad jų tikslas būtų ekonomikos modernizavimas, ir kad jų dėka būtų galima išlaikyti tą gerbuvio valstybę piliečiai netiki ir tą rodo visos Eurostato apklausos. Piliečiai netiki tuo, kad ES įgyvendinamos reformos e, turi pačius kilniausius tikslus - reformuoti ekonomiką ir išsaugoti gerbuvio valstybę. Tad techninė pagalba politiniams klausimams gali, sakau, sulaukti pasipriešinimo. Mano atvejais būtent toks ir aš būčiau prieš. Mano supratimu, reikia pagerinti eurozonos valdyseną, taip, to reikia, reikia koordinuoti struktūrinės reformas, taip, taip. Tačiau manau, kad Europos semestras buvo panaudotas ne tik biudžeto konsolidavimo klausimams. Mes juk turime konkrečias užduotį žino valstybės, ką jis turi atlikti. Jeigu ta techninė pagalba bus panaudota tam, kad būtų kopijuojama tai, kas jau egzistavo, jeigu nebūtų atsižvelgiama į kultūrinius, darbo, socialinius, ekonominius aspektus, mes negalėsime tam pritarti. Jeigu tai bus skirta kai kurių realistinių tikslų adaptavimui, tai viskas gerai. Pavyzdžiui, buvo atliktos reformos atskirose šalise pastaraisiais metais dar dirbant Baroso komisijai. Tai buvo darbos ryties reformos, tai buvo pensijų reformos. Galiausiai buvo pasakyta, kad pensijos turi būti apskaičiuotos vienodai visose šalyse, nors jų produktivumo sistemos skirtingos, nors jų demografinė situacija skirtinga ir darbo realijos taip pat visiškai skirtingos. Negalima techninės pagalbos naudoti tam, kad būtų suvienodinta tai, kas yra nevienodintina, nes sistemos skirtingos. Paimti lėšas iš Europos socialinio fondo tam, kad būtų rekomenduojama atlikti reformas ir teikti techninę pagalbą politinėms reformams būtų klaida, mano požiūriu. galiausiai techniniai tikslai nebuvo apibriežti kaip politiniai. Tai dar viena klaida. Ir tiesiog, man atrodo, bus kartojama tai, kas buvo daroma teikiant rekomendacijas šalims. Šalis juk turi skirtingą įgyti, susiduria su skirtingom problemom, tad visiems vienodas receptas netiks. Ačiū. Ačiū. Vienas dar klausimas liko, bet gal jau norit pradėti atsakinėti? Okay, um, let me address first of all... Um... <sighs> Ačiū visų pirma apie finansavimą. Kad finansavimas būtų gautas, visų pirma patys savęs klausim nuo pat pradžios. Šiais sudėtingais ekonomiškai laikais valstybės narės nėra linkusios didinti finansavimą. Taigi naujų lėšų gauti praktiškai nėra galimybių. Ir tada, galvodami iš kur gauti pinigų, patys savęs klausim, ar nereikia peržiūrėti turimų fondų maržų. Peržiūrime įvairias finansavimo kategorijas, žiūrime, kur galėtume rasti tų maržų, galvojame apie kiekvieną kategoriją atskirai. Buvo atlikta mūsų biudžeto specialistų analizė, pasveriant pastarųjų metų fondų naudojimą iš skirtingų kategorijų. Viskas buvo lyginama su turimomis viršutinėmis ribomis. Buvo atsižvelgta į tai, kad padidėjo finansavimas daugeliu sričių Finansavimo lygis padidėjo ir buvo atsižvelgta į specialius reikalavimus. Ir to įvertinimo rezultatas buvo toks, kad atsižvelgiant į pastarųjų metų fondų naudojimą ir padidėjusius poreikius tokiuose srityse, atsirado pirmoje B kategorijoje marža, ir galime iš jos paimti pinigų tam tikslui. Viskas yra pagrista specialia e, analizė, atsižvelgta į praeities išlaidas ir atsižvelgiama į numatomus e, dabartinio programos laikotarpio augančius poreikius. Vėliau buvo paskaičiuota, kad tą sumą galima paimti, nepažeidžiant, nepadarant žalos tos konkrečios ryties poreikių finansavimui. Taigi, viskas yra pagrysta gera analizė. Viena. Kitas dalykas. Taip, iš tiesų, fondai yra skiriami specialioms sritims. Dabar įtraukiame ir daugiau sričių, kai yra įgyvendama techninė pagalba. Tačiau jeigu pažiūrėtumėm, kokios sritys įeina į ESF ir į kitus fondus, tai pamatytumėm, kad e, dubliuojasi ar keletą kartų yra finansuojamas kai kurios sritys. Apie ką mes čia kalbam? Pirmiausia, apie techninės pagalbos išplėtimą. Į tokias sritis kaip finansų sektorius, Taip pat atsižvelgiame į tai, kad techninės pagalbos panaudojimas gali būti siejamas su, e, su migracija. Specialios lėšos tam gali būti skiriamos, o kaip žinia, migracija dabar turi ypatingą e, atspalvį. Taigi, matome, kad E, sutampa planuotas lėšų panaudojimas ir jų realus panaudojimas. Netau aš jokio realaus e, prieštaravimo. Na, o dėl naudos vietos lygmenių, regionų lygmenių. Tiesa ta, kad pagal tai, kaip mes veikiame arba planuojame veikti, dėl mūsų darbo pobūdžio prašome, kad valstybės narėse būtų paskirta viena įstaiga ryšiam su mumis. Paprastai tai būna centrinė įstaiga ir jai yra pateikiami prašymai techniniai pagalbai. Tačiau prašymai techniniai pagalbai gali ateiti iš visų valstybės regionų. Pavyzdžiui, e, gali būti savivaldybės klausimas keliamas arba rajono klausimas keliamas. Pateiksiu pavyzdžių. Viena iš e, stambiausių techninės pagalbos ryčių anksčiau buvo valstybės administravimas. Valstybės administravimo gerinimas, jo efektyvumo didinimas bei valdysenos gerinimas visuomet išliko teikiamos praeitie finansinės pagalbos svarbus elementas. Be abejo, tai pasakytina ne tik apie valstybės administravimą centrinių lygmenių, bet ir apie valstybės administravimą regionų ir vietos lygių. Kokioms sritims techninė pagalba gali būti suteikta? Tai įeina visų rušių reformos valstybė, ar tai būtų ir centrinių lygmenių, ar vietos lygmenių, regionų lygmenių. Taigi, mes manome ypač, kad nors administracinė e, mūsų veiklos e, dalis yra centrinėme ligmenyje, jos veikla yra orientuota į visus valstybės narės lygmenis, techniniai pagalbai teikti. Kai dirbame dvišalių pagrindų su prašymais techniniai pagalbai, stengiamės palaikyti ryšį su specialia institucija atsakinga už tą techninę pagalbą. Taigi, tiek aš galiu Jums pasakyti, sureaguodama į klausimą apie vietos ir regiono išmokas. Dėl turinio. Kaip mes dirbame? Darbo pasidalėjimas pas mus yra ypatingas. Valstybių narių lygmenių priimtos reformos mums atrodo kaip e, nekeistinas reiškinys ir mes nieko čia negalim pakeisti. Valstybės narės nusistatyti prioritetai yra suformuoti skirtingomis aplinkybėmis, pačios valstybės narės sutarė dėl struktūrinių reformų ir tas sutarimas negali būti pakeistas. Jeigu valstybė narė uh, jau patvirtino struktūrinės reformas ir nori, kad mes padėtumėm jas įgyvendinti, tai e, ji pati ir išlieka už tai atsakinga. Jeigu valstybė narė nenori mūsų pagalbos, tai tos pagalbos ir neprašo. Jeigu norit suprasti, ką aš sakau, tai noriu pakartoti, kad mes į politinės diskusijas nesiveliame. Dirbame grinai tik techninių lygmenių, teikime tik techninę pagalbą. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasvarstyti techninės pagalbos rūšis. Jokių būdų netaikome vienodos techninės pagalbos visiems. Stebuklingo sprendimo e, visiems atvejams neturim. Tai, kas pasiteisina vienoje valstybėje narėje, gali visai netikti kitai valstybei nariai. Jokių būdų taip mes ir nedirbame. Kai surenkame prašymus techniniai pagalbai, tam tikros rūšies techniniai pagalbai, pirmiausia, susėdame su atitinkama valstybė nare, jos administracija ir bandome išsiaiškinti, ko konkrečiai tai valstybei nariai reikia. Kartais valstybės narės jau įsivaizduoja, kaip atrodys reforma, kartais nieko nežino. Mes galime pateikti ir skirtingų alternatyvų reformai. Valstybė narė pati galiausiai turi nuspręsti. Mes primesti nieko negalime. Ir lygiai taip pat kalbant apie techninės pagalbos rūšis teikiamas valstybei nariai, galime pasakyti, kad irgi valstybės narės yra už tai atsakingos. Pavyzdžiui, jeigu galiu pateikti konkretų pavyzdį. Viena valstybė narė norėjo performuoti socialinės apsaugos sistemą ir įtraukti e, garantuotų minimalių pajamų sistemą. Tai reiškia, kad bus užtikrinama, kad toje valstybėje e, bus mokomas minimalus atlyginimas tam tikros sumos. Ir mes tada prašėme, pasakykit, kokius parametrus toje sistemoje jūs norite apibrėžti. Jūs apibrėžėt, ne mes pasakom, kokie parametrai turi būti apibrėžti. Jūs patys apibrėžėt, kokios bus minimalios pajamos. O ką mes tokiu atveju darome? mes ieškome tiekėjų, kurie gali padėti valstybei nariai. Mes nesakom, kad jūs turite imti tą ar tą tiekėją. Pačios valstybės narės gali nuspręsti, kas joms tinkamiausias. ir kas gali jai padėti tą struktūrinę reformą gyvendinti. Taigi viskas yra valstybės narės rankose. Netaikome vieno e, principo visiems, vieno šablono visiems. Aš iš savo patirties žinau. Kai kalbam apie geriausią praktiką, tai, kas yra geriausia praktika vienoje valstybėje, jokių nebūdų nebus geriausia praktika kitoje valstybėje. Pažiūrėkim praktiškai, kokios valstybės narės e, aplinkybės, specifika kokia yra. Bet tai nereiškia, kad toks pat modelis tiks ir kitoms valstybėms narės. Taigi valstybė narė pati e, savo ruoštų turi nuspręsti ir mes negalim nuspręsti ir primesti, koks modelis bus taikomas. Viskas yra valstybės narės rankose. Net nežinau, ar aš atsakiau į jūsų klausimus. Aš manau, kad galim paskutinį klausimą dabar jau teikti. Pane pirmininkė, ne tik klausimą noriu užduoti. Tiesą pasakius, turiu ir pasiūlymą, kuris ko gero bus kiek provokuojantis ir pareikalaus kur kas didesnio šio komiteto dėmesio. Kaip jūs sakėte, mes šiuo metu pasteb, matome, kaip salėje mažėja komiteto narių, ane? Ir aišku, yra daug dalykų, kurie ge, kelia visokių minčių. Aš turiu galvoje šis pasiūlymas dėl struktūrinių reformų rėmimo programos. Yra bendrėjai klausimai ir yra konkretesnių klausimų. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad, kaip pati komisija sako, aptariamų fondų panaudojamas reiškia, kad jie iš vienos ryties perkeliami į kitą sritą. O pagal uh, Lisabonos sutartį mes turime vis tiek veikti teritorinės ir socialinės anglaudos rytyje. O tie pasiūlymai jų teisinis pagrindas, tai Lisabonos sutarties 175 straipsnių trečioji dalis. Labai įdomi jūs ją išaiškinate. Nes straipsnio 175 straipsnio trečios dalies nuostata sako, kad reikia skatinti harmoningą Europos Sąjungos vystimasi, užtikrinti tvarę plėtrą ir padėti labiausiai atsilikusiems regionams, užtikrinti sanglaudą. Taigi, atsižvelginti tai, kas pasakyta 175 straipsnio trečioje dalyje, mes skaitome toliau. Jeigu reikia imtis papildomų priemonių, nepažeidžiant jau taikymo tų priemonių, kurios taikomos pagal kitas politikos rytimis, gali taryba kartu su parlamentu patvirtinti papildomas priemonės. Bet visada tos priemonės turi būti pateisinamos sanglaudos, didesnės sanglaudos atveju. Komisija panašu kitaip aiškina viską, nes ne tik, kad a, galvoja apie nesusijusias priemonės, bet taip pat ir ketina perkelti lėšas į apskritai su sanglauda gal ir nesusijusias rytis. Aš manau, kad komisija labai kūrybiškai aiškina kuriamos programos, siūlomos programos teisinį pagrindą. Panašu, kad programa atsirado po to, kai buvo panaši priemonė pritaikyta Graikijai ir Kiprui. Na tai labai savotiška nes abi paminėtos šalis buvo atsidūrusios nepaprastojoje padėtyje, susidarė nepaprastosios aplinkybės ir todėl atsirado tokia nu, išskirtinė jom pritaikyta priemonė. Ir uh, struktūrinės reformos jiem buvo, na, sak, praktiškai primestos, nurodyta ką jos turi daryti. Mes gerai žinome, kiek aistrų kilo dėl trejato nurodymų. Ir dera pastebėti, kad ne tik tų žmonių tarpe, bet ir europiečių tarpe e, tos struktūrinės reformos, kurias privertė Graikiją vykdyti, nesusilaukė didesnio pritarimo, nes e, iškilo nemažai labai sudėtingų socialinių problemų ir su jomis susidūrė daug kas Europoje. Ir panašu, kad socialinė prasme viskas vyko netinkama kryptimi. Ir dar, ponia pirmininkė, regionų plėtros komitete buvo svarstoma, kiek struktūriniai fondai prisideda prie užimtumo didinimo, prie naujų darbo vietų kūrimo Ir komisija savo komunikate sako, kad sanglauda ir konvergencija praktiškai nebeveikia po 2008 metų. Priešingai, mes matome, kaip atsiranda vis daugiau skirtumų. Taigi, reikia galvoti, kaip grįžti į sanglaudą, prie sanglaudos ir tam panaudoti įvairius fondus. Jūs minėjote tos fondus, bet visiškai akivaizdu, kad kokia parama pagal tos fondus bebūtų teikiama, ji buvo teikiama vienu tikslu - užtikrinti didesnę sanglaudą. Aš nekomentuoju Europos semestro šalims skirtų rekomendacijų. Ir galimai reikalingos paramos, techninės paramos. Tačiau suplakimas skirtingų dalykų į vieną vietą visiškai neprimtinas. Mes e, negalime panaudoti kitaip struktūrinių fondų, negu taip, kaip jie skirti. Ir socialinis fondas, ir e, regionų plėtros fondas. Prieš porą dienų komisijos narys Dombrovskis ir komisarė Tyson sakė, kad e, visi paminėti fondai neturi pakankamai lėšų, nes kiekvienas jų centas yra panaudojamas ir valstybės narės turėtų didinti savo įnašus. Ir jūs taip pat turite suprasti, kad mes ES iš principo susidurėme su egzistencijos krize. Ir aš tiesiog galvoju, ar iš dalies jūsų pasiūlymai ne suteiks papildomos priežasties balsuoti už išstojimą iš ES ir jungtinėje karalystėje ir gali būti kitur. Turiu daugiau techninių klausimų dėl to, kad jūs ketinate pasinaudoti CEF lėšomis. Nepamirškite, kad ten 15 anglaudo šalių plus 2 valstybės narės. Ir panašu, kad dabar tai, ką į CEF e fondą sumokėjo 15 plus 2 valstybės narės, taps visų 28 valstybių narių turtų. Ir tikrai, a, kaip EFSI paėmė lėšas ir parlamentas yra pasisakęs, kad EFSI biudžetas turi būti sutvarkytas, taip kaip jis buvo sutvarkytas, kad pinigai grįžtų. Bet panašu, kad komisija visiškai negalvoja apie tai, ką siūlo parlamentas. Dėl ponė pirmininkė, aš siūlyčiau surenkti dar vieną diskusiją šio klausimu ir, ka, į kurią sekretoria, ir kad sekretoriatas paragintų komiteto narius pateikti klausimus raštu, kad mes galėtume su komisijos atstovais, tokiais kokius juos atsiųst komisija, padiskutuoti ir kad mes gautume labai aiškius atsakymus. Taip. Aš manau, kad mes tikriausiai per kitą koordinatorių posėdį svarstysime galimybę panalizuoti papildomai šį klausimą. Per kitą koordinatorių susitikimą mes apie jūsų pasiūlymą pakalbėsime, nes dar vienas vyks koordinatorių posėdis iki vasaros atostogų ir um, turėtų vykti rimtas susitikimas, nes pakol kas iki šiol mes neturėjome nei laiko, nei energijos, kad gerai įsigilintume į siūlomą struktūrinių reformų rėmimo programą. Taigi, kaip matote, pona McCarthy, mūsų komiteto nariai nusiteikia rimtai. Ir aš manau, kad mes turime toliau bendrauti labai atsakingai. Jums ponas Pirinskis nepateikė klausimų, bet aišku, jūs galite sureaguoti. Noriu patikslinti keletą dalykų, padedant mano specialistams, kad išvengtume nesupratimų, nesusipratimų. Na, gal pradėsime nuo teisinio pagrindo reikalo. Bendroji pasiūlytos, bendroji pasiūlytos programos tikslas yra teikti paramą valstybėms narėms, kad jos, tiksliau jų nacionalinės institucijos, nebūtinai centrinė valdžia, bet apskritai administracinė valdžia įvardytose sritise pasiektų gerų rezultatų. Tose sritise, su kuriuose jos susiduria su problemomis ir kuriuose jų manimų reikia pagalbos. Ir tai turėtų būti pasiekta veiksmingai naudojant ES fondų lėšas. Apie kokius fondus kalbame? Aišku, tai yra struktūriniai fondai pirmiausia, bet taip pat ir tie fondai, kurie nepriklauso struktūrinių fondų sąrangai. Bet veikia panašiai kaip a, struktūriniai fondai, pavyzdžiui, migracijos šeimos fondas ir taip toliau. Mes neimame iš tų fondų pinigų, netimame pinigų, bet programa numato bendrus tikslus ir galimybę valstybėms narėms geriau įsisavinti fondų lėšas. Ir tas bendrasis tikslas labai svarbus sanglaudos pošiūrių. Ir a, nepamirškite Lisabono sutarties 174 straipsnio šiuo atveju ir kitų straipsnių. Dabar dėl mūsų pasiūlymo teisinio pagrindo. Kadangi mes norime prisidėti prie sanglaudos politikos tikslų vykdymo, o tai yra 174 Lisabono sutarties straipsnis, mes galime ieškoti kitų galimybių, nes struktūrinių fondų veiklą reglamentuoja 177 straipsnis. Ir tada žvelgiame į 175 straipsnio trečią dalį. Jūs ją citavote, ponia Pirinski. 175 straipsnis kalba apie valstybių narių vaidmenį ekonomikos, politik, ekonomikos politikos rytyje ir reikalauja, kad būtų derinama ekonominė politika tam, kad būtų pasiekti sanglaudos tikslai. Ir jeigu sąjunga mano, kad galima pasitelkti ne fondų priemonės siekiant sanglaudos tikslų, tai tada komisija paprastosios teisėkuros procedūros būdu teikia priemonas, tvirtinės, kad būtų patekt, pasiektas um, uh, bendras tikslas vadovaujantis 175 straipsnių. Mes tai ir darome. Ir aišku, yra dar ir kitas teisinio pagrindo straipsnis, 197 straipsnis. Kodėl mes pasirinkome du straipsnius teisiniam pagrindui? Tai kaip teisingai sakė ponė Makartė, mes kartais turėsime peržengti paramos valstybei nariai sanglaudos požiūrių ribas. jeigu valstybei nariai reikės paramos, kurios teikti neįmanoma, dėl to, jog ji netenkina a, struktūrinių fondų reglamento. Ir šiuo atveju mes kalbame apie apskritai teisės nuostatų įgyvendinimą. Todėl mes galime pagal dvigubą teisinį pagrindą padėti valstybėms narėms. Nes, pavyzdžiui, sakykime, migracija. Migracija nepriklauso sanglaudos ryčiai, bet jeigu ypač dabar valstybė narė prašys pagalbos, kad sustiprėtų jos administraciniai pareigūnai, e, administraciniai pajėgumai, tai mes nieko negalime padaryti pagal sanglaudos programas ir turime ieškoti kitų galimybių. Ir tai yra 175 straipsnis. Todėl pasirinkti, kaip aš jau sakiau, du straipsniai 175-197. Nes tokiu atveju mes galėsime teisėtai teikti pagalbą tose sektoriuose, kurie nepatenka į sanglaudos rytį, bet svarbus sanglaudos um, prasme valstybei nariai. Leiskite ir man patikslinti. Naujoji programa. Tai yra visiškai naujas dalykas struktūrinių fondų kontekste. Ir atsiranda iški sąsaja su ekonomikos valdysena. Be tvirtos ekonomikos valdysenos mes galime užtikrinti veiksmingo struktūrinių fondų panaudojimo ir pasiekti sanglaudos tikslų. Kita sąsaja. Jei žvelgiame Lisabonos sutarties 175 straipsnio pirmojoje dalyje, nes ten pasakyta, kad valstybės narės vykdo savo ekonomikos politiką taip, kad jie prisidėtų prie sanglaudos politikos įgyvendinimo. Ir mes galime valstybėm narėm padėti tai. Kitas dalykas, mes neimame pinigų, netimame pinigų iš valstybių narių. Žinote, valstybėm darėm yra skiriamos tam tikrus sumos techniniai paramai ir mes nesisaviname tų pinigų. Mes pasinaudosime tomis lėšomis, kurios priklauso komisijai ir kurias komisija gali skirti techniniai paramai. Bet to tai tokia ži, maža suma, kad uh, Tikrai ji niekaip neįtakos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo tikslų. Ir pakartosiu, be tvirtos ekonomikos politikos neįmanoma užsitikrinti didesnio konkurencingumo, tinkamo vidaus rinkos funkcionavimo, nes jei nebus vykdoma tinkama ekonominė politika, nebus įmanoma panaikinti tų ekonomikos srities skirtumų, kurie egzistuoja. Be to, priminsiu, kad valstybės narės pačios mums gali gražinti lėšų nepanaudotų pagal a, techninę pagalbą tam, kad gražintos lėšos būtų nukreiptos į tokias sritis, kurios nepatenka į sanglaudos sritį. Taigi bus visai naudinga naudoti tas lėšas. Ir būtent todėl komisija, kai bus gražintos lėšos, jos pateks į komisijos techniniai paramai skirtą biudžetą ir toliau komisija skirs um, jas techniniai paramai. Jūs minėjote, kad Graikija ir Kipras susidūrė su ekstremaliomis sąlygomis, bet mes norėtume dabar jau veikti taip, kad ateityje kitos valstybės narės neatsidurtų tokioje situacijoje. Ir aš manau, tai reikia atsižvelgti ir e, pagalvoti apie tai. Ačiū. Ačiū ir noriu pasveikinti atvykus lankytojų grupę iš Magdeburgo į užimtumo komiteto posėdį, dėja, jūs labai vėlai atvykote į mūsų posėdį. Paprastai komiteto narių skaičius yra salė būna pilna, o mes jau savo posėdį baigiame ir daugelis komiteto narių išbėgo vykdyti kitų savo pareigų. Uh, bet tikiuosi, kad tos kelios minutės, kurias jūs pabūsite čia, su, padės jums susidaryti įspūdį, kaip dirba mūsų komitetas. O dabar suteiksiu žodį porai minučių ponai Šogų, kuris um, nubrėžtų tolesnio darbo gairias. Ačiū. Aš galiu Jūs patikinti, kad šis posėdis yra pirmas, dar vyks susitikimai su šešėliniais pranešėjais, tada aptarsim Jūsų išsakytų problemų detalės. Ačiū. Perfect, but then uh, uh, uh, we... Puiku. Tada šį posėdį ir baigsim. Jūs aptarsit tai su šešėliniais pranešėjais ir su pranešėjais ir paskui mes galėsime pradėti diskusiją čia, komitete. Galbūt su koordinatoriais. Akivaizdu, kad uh, įprasta procedūra yra, kad mes e, komentuojame, bandome tokiu būdu įtakoti. Sugrįšim dar prie šios temos. Labai ačiū už visus klausimus. Bet mes esam aktyvus, ryštingas komitetas ir galit nebijoti, kad mes dar į jūs kreipsimės. Toliau. Nuomonės projekto svarstymas yra numatytas tarp rūpiučio 21, e, rugsėjo 1, pakeitim patikimo terminas rugsėjo 7, balsavimas užimtumo komitete. Ar tikrai tokia data? Sako sekretar, klasų sekretariato pirmininkė. Vėliau bus numatytas balsavimas, bet pakeitimus galite teikti, svarstysime pakeitimus iki spalio. Taigi laiko dar turime, laiko diskusija yra, dar daug griežtų klausimų jums turėsim. Ir tikiuosi, kad dar kietesnio turinio prašysim. Ačiū už dalyvavimą, ačiū už aktyvumą šiandienos posėdį. Kitas užimtumo komiteto posėdis birželio 21 dieną. Taigi, jeigu turite kokių pastabų, galit, turėsite dar progą iki vasaros atostogų jas išsakyti. Ačiū. Ir dar kartą dėkoju Magdeburgo svečiams. Paprastai ši salė būna pilna. Ir daug žmonių būna. Iš skirtingų frakcijų iš visų 28 valstybių narių. Todėl turite įsivaizduoti tik tai, kaip kas atrodo. Užimtumo komitetas sprendžia tokias temas kaip nedarbo mastas, užimtumas, profesinių sąjungų teisės, socialinės darbo atvarkės klausimus. Mes esam vienas iš kiečiausių komitetų parlamente. Tikiuosi, kad rasite su kuo padiskutuoti apie tai ir pateikti klausimą apie tai. O šį posėdę aš jau baigiu. Ačiū, ačiū, kad atėjot.